I think we can start. Manau, galime pradėti. Kolegos, ponios ir ponai, noriu pasveikinti susirinkusius į pirmąjį 15 metų posėdį ir visiems palinkėti sėkmės, sveikatos, stiprybės, kad galėtume gyvendinti visus mums, mūsų tikslus. Taigi geriausi naujų metų linkėjimai. Deja, turiu pažvelgti iš tiek kaip praeitį ir e, paskelbti kai kurias liūdnas žinias. Tikriausiai kai kurie žinote, kad mūsų kolega Filipas Bredbernas per kalėdų atostogas mirė. Jis buvo išrinktas 96 metais į parlamentą ir nuo to laiko buvo transporto komiteto narys. Jis taip pat daug dirba ir turizmo srityje, buvo per praėjusią kadenciją pranešėjas regioninių oro uostų klausimų ir visada kalbėdavo apie tai, kad svarbu siekti teritorinės sanglaudos, plėtoti regionus, skaitant e, vakarų Midlandų regioną, jo gimtai kraštą. Iki tol jis buvo pranešimas Marko Polo centre klausimais ir be to jis buvo aktyvus Kanados delegacijos pirmininkas. Jis buvo atsidavęs, daug dirbantis parlamento narys ir daug darbavosi savo rinkėjų labui. Mes visi esame savo mintimis su jo draugais ir giminėmis ir dabar norėčiau minutės tyla pagerbti atminimą. Dėkoju. Taigi, toliau trečiasis darbo tarkės klausimas. Ir pranešimas apie tarybos poziciją. Per pirmąjį svarstėjimą priimtos tarybos pozicijos dėl direktyvos dėl masės ir matmenų. Pirmiausia, turiu informuoti Jūs apie tokią poziciją. Pozicija dėl direktyvos pakeitimo, numatant maksimalę masę ir matmenis kelių transporto priemonėmis Europos Sąjungoje ir, ir numatant maksimalią masę tarprastybiniam transportui. Formaliai dabar prasideda antrasis etapas ir ponas Laksvardas pristatys savo pranešimą sausio 29 dieną, jis norėjo tai padaryti šiandien, tačiau negalėjo to padaryti. Taigi, toliau perinama prie ketvirtojo klausimo. Posėdžio protokolo tvirtimas. Posėdžio įvykusio gruodžio 1-2 dienomis. Pane Meisner. Ponas Laksvardas paprašė manęs jo vardu pristatyti šį pranešimą, nes aš dalyvau visose trialoguose. Taigi ketvirtasis klausimas. Posėdžio protokolai įvykusio gruodžio 1-2 dienomis tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, protokolas laikomas patvirtintų. Ir toliau penktasis klausimas. Keitimasis nuomonėmis su Europos geležinkelio agentūros naujojo vykdomojų direktoriumi, ponui Doppelbaueriu. Labai malonu, kad jūs atvykote šiandien pas mus ir pristatysite mums e, agentūros darbą. Labai malonu, kad čia esate ir dabar jums žodis. Prašom. Herr Kramer, uh, in the interest of most of Ačiū, labai malonu, kad domitės mano darbu ir kadangi aš pasirinkiau angliškai, tai kalbėsiu angliškai. Pirmiausiai noriu pasidžiaugti, kad esu pas Jūs. Dirbu tik 11 dieną geležinkelio agentūroje, po to, kai buvau paskirtas. Dabar išgyvename labai įdomius laikus geležinkelius apskritai, o taip pat ir geležinkelio agentūra. Ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai, man labai malonu bus pasikeisti nuomonėmis su jumis, pakalbėti apie tai, kaip aš įsivaizduoju darbą. Pirmiausia, pristatysiu jums papildomos informacijos apie save, paskui Mm, pateiksiu Jums, e, kaip įsivaizduoju, e, geležinkelio agentūros ateitį, kaip įgyvendysime darbų planą ir sieksime konkrečių rezultatų. Galiausiai aptarsime aktualius klausimus. Man 56 metai, esu Austras studijau techninę fiziką, e, turiu ir e, aukštojo mokslo diplomą ir e, doktoratas apsigynęs, dirbau daugiau kaip 25 metus geležinkelių sektoriuje, tiekimo pramonėje taip pat dirbau, bet dėl užsiemiau signalizacijos įrenginių e, pardavimu, taip pat geležinkelių konkrečiai sitie dirbau e, Vokietijoje, Austrijoje, Jungtinė karalystėje. Aš buvau e, vyriausias techninis pareigūnas Bombardier transporto įmonėje nuo 18, 8 iki 13 metų prieš tai Bombadie e, signalų perdavimo skyriaus vadovas buvau. E, dirbdamas su suinteresuotais asmenimis, aš e, dirbau, m, mm, bendravau su suinteresuotais asmenimis tuo metu, kai dirbau pas patariamajame komitete geležinkelių, jam vadovavau. Kalbėjom apie tai. E, koks svarbus dalykas yra informacija. Taip pat galėjau susipažinti su Europos komisijos, Europos parlamento darbu, vadovau koordinaciniam komitetui e, e, Shift to Rail organizacijos nuo 11 iki 14 metų ir norėčiau padėkoti už e, jūsų komitetui, e, už paramą tą iniciatyvą Shift, Shift to Rail. Ir dabar esu nuo sausio pirmosios dienos e, vykdomasis direktorius geležinkelio agentūroje. Tai yra labai svarbi institucija, kuri turi toliau atsakingų už tolesnį plėtojimą geležinkelių sistemos Europoje. Mano e, vizija, įsivaizdavimas apie tai, kaip agentūra turi veikti, yra dviejopas. Pirmiausias, pirmiausia yra saugumas, o kitas dalykas yra užtikrinti, kad geležinkelių sistema būtų konkurencinga transporto rūšis. Konkurencinga lyginant su kitomis transporto rūšimis. Mes visi žinome, kad gerai funkcionuojanti transporto infrastruktūra yra ekonomikos augimo, e, gyvenimo kokybės e, pagrindai. Geležinkelių e, transportas yra labai palankus aplinkai, taupus ir saugus transportas. Mes turime kartoti vis iš naujo, kad perkeliant transportą e, į geležinkelius iš kitų rūšių būtų labai naudinga Europos ūkiui, taip pat tai būtų labai naudinga mažinant e, energijos išteklių vartojimą ir CO2 emisijas. E, vienas iš svarbiausių, bet nesvarbiausias tikslas geležinkelių agentūrai yra padėti sukurti integruotą Europos geležinkelių e, zoną ar teritoriją. Tai reiškia, kad traukiniai, keleiviai ir prekės galės būti pervežami be techninių ar reglamentavimo kliūčių Europoje. Geležinkelių agentūra turi atlikti du svarbiausius vaidmenys - užtikrinti tarpusavio saveikumą Agentūra atsakinga už tai, kad būtų e, įdėksti atitinkami techniniai standartai. Antra, antra užduotis - parengti bendrą požiūrį į saugumą Europos geležinkelių sistemoje. Apibendrintamas galiu pasakyti, kad Europos geležinkelių agentūra sustiprins Europos geležinkelius, užtikrindama, kad sistema bus veiksmingesnė. Pašalindami techninės reglamentavimo kliūtis, tai užtikrinsime, o savo ruoštų tai sumažins sąnaudas ir taip pat laiko išteklius sumažins. Su ketvirtuoju geležinkeliu e, paketu, jam pradėjus veikti, mūsų agentūra bus vieno langelio sistemos įgyvendintoje išduodama saugumo pažymėjimus ar e, išduodama leidimus e, transporto priemonėms visoje Europoje. Kad pasiektume šių tiklų, tikslų, mums reikės nuolat dirbti, rimtai dirbti per ateinančius porą metų. Anksčiau minėjau, kad techninis elementas geležinkelių pakete ketvirtajame yra nepaprastai svarbus siekiant visų tikslų. Ir vėlgi norėčiau paprašyti jūsų paramos, e, išbaigiant, baigiant kurti tą techninį ramstį ketvirtajame pakete, kaip galima greičiau. Kokie yra mano konkretūs planai? Prieš dvi savaitės, kai pradėjau eiti pareigas, pasakiau darbuotojams, kad e, trys svarbiausi dalykai man yra. Pirmiausiai, e, žiūrėjimas į išorę. Agentūra turi žiūrėti plačiau, e, žiūrėti ne tik geležinkelius, ne tik į Europą. Mes turime būti atviri, bet kokiems naujiems poslinkiams turime taip pat būti atviri tam, kas vyksta tolimuosiuose rytuose ar Amerikoje. Antras pagrindinis dalykas man būtų toks. Turime e, lankiai paveikti Europos geležinkelių sistemą. Ir su tuo susijęs trečiasis dalykas, mes privalome siekti užtikrinti maksimalų veiksmingumą viduje. E, pirmasis prioritetas, nes veikėme ketvirto geležinkelių paketo kontekste ir mums reikia užtikrinti e, tamprius bendradarbiavimo ryšius su nacionalinėmis institucijomis, užtikrinančiomis saugą, taip pat e, tyriamosiomis struktūromis. Mūsų agentūra turi būti centras bendros geležinkelių erdvės, e, kurioje susitiktų bendrautų visi veikėjai, kuriame bendrautų visi veikėjai. Mes taip pat e, turime plėtoti tvirtą saugumo kultūrą ir turime su visais suinteresuotais asmenimis ją kurti, saugumo kultūra turi būti pagrįsta teisingumo kultūra, tai reiškia, kad turime galvoti pirmiausiai ne apie bausmes, bet apie tai, kad e, reikia išsiaiškinti priežastis problemų ir jas pašalinti. Ir ta sistema turi būti pagrįsta skaidrumu, tyrimu. Ir e, labai daug dėmesio reikia skirti prevencijai. Kitas labai platus klausimas tai yra Europos geležinkelio transporto valdymo sistema. Reikėtų gal pasakyti, kad aš su ta valdymo sistema dirbu jau nuo 92 metų. Ir turbūt e, taip aiškina tas mano ilgas darbas, kokia sudėtinga yra ši sistema, nes prireikė beveik 20, 20 metų, kad mes užtikrintume tą lygmenį tos sistemos, koks jis yra dabar. Bet e, e, mes negalime grįžti atgal, Mes jau perėjome lemiamą etapą, tačiau dar nesukūrėme gerai veikiančios valdymo sistemos. Mano planas yra dirbti su visais, kam šis klausimas aktualus Europoje, kad galėtume užtikrinti tvarų, nebrangų, e, tvarę, nebrangę e, ir skaidrę valdymo sistemą. Mes e, agentūra esame žinyba, kuri prižiūrės šią valdymo sistemą ir e, turime parengti strateginį priemonių planą. Jau konkretų vieną uždavinį esame nusibrėžę, tai yra e, apibrėžti tam tikrus dalykus. Toliau e, techninės specifikacijos tarpusavio saveikumui Aš norėčiau holistiškai pasižiūrėti į šį klausimą. Tai reiškia, kad bet kokie techninių specifikacijų pakeitimai turėtų būti vertinami pagal papildomos vertės kriterijų. Mes e, ekonominė prasme atliksime labai e, ištamius vertinimus, atsižvelgsime į saugumo, techninius, finansinius aspektus, Taip pat dirbsime kartu su Europos komisija tam, kad galėtume pažengti į priekį, siekdami išvalyti nacionalinės taisyklės. Tai nereiškia, kad mes viską permesime į techninės specifikacijas, mes norėsime išlaikyti jų vientisumą ir reikia taip pat pagalvoti apie mūsų patirtį, kurios įgyjome praeitie. Taip pat turime apibriežti mūsų agentūros poziciją tarptautinių standartų sityje. Aš minėjau valdymas, valdymo sistemą, bet reikia pasakyti, kad už ES ribų tokios valdymo sistemos taip pat yra dėgiamos, pavyzdžiui, Azijos valstybėse ir ES bus iššūkis e, išlaikyti sistemą vadovavimą sistemai ir mes turime, kaip agentūra, tuo užsimti. Taip pat mokslinius tyrimus turime koordinuoti, vėlgi kalbu apie mm, įvairias, e, įvairius pokyčius. E, vienas, viena iš problemų yra triukšmas e, visuomenė ypač šis klausimas aktualus ir mes E, sieksime vėlgi dirbti tarpusio sąveikumo srityje ir mažinti geležinkelių triukšmą. Mūsų agentūra veda keletą registrų ir mes turėtume juos racionalizuoti, bent jau aš to norėsiu, kad būt, juos būtų galima geriau valdyti ir kad jie daug nekainuotų ir taip pat, kad sumažėtų valstybių narių administracinė našta. Visuomeniai taip pat svarbu yra, kad Mm, supaprastinimas, e, geresnė prieiga klientų prie geležinkelių. Agentūra savo darbuose, savo darbais sieks e, supaprastinti galimybę naudotis geležinkeliais. Taip pat turėtume uh, E, geriau suprasti, kaip atsiliepia mūsų veiksmai Europos geležinkelių sistemai ir mes su komisija dirbsime kartu, kad mes galėtume apibrėžti, taikyti ir stebėti e, pagrindinius svarbiausius veiklos rodiklius, pavyzdžiui, kad galėtume įvertinti mūsų veiklos naudingumą. Ir turėsime pagalvoti ir apie tai, kaip įvertinti geležinkelių sistemos naudojimą. Taip pat mes labai atidžiai seksime naują standartizavimo veiklą, daugiausiai dėmesio skirsime žinių skleidimui, mokymui ir plėsime komunikavimą. Tai yra pagrindiniai mano darbo programos elementai. Gal šiuo metu aš galėčiau kreiptis jūs ir e, pasiteirauti nuo manęs, ką nors paklausti. Ačiū, dabar galima užduoti klausimą. Ir pirmiausia, ponas Dekampas. Eh, meneer de voorzitter, eh, dank u zeer. Um, ik heet. Ačiū pirmininkė. Eh, aš palauksiu, kol ponas Dapalbaumeris užsidės ausines. Pone Doppelbaueri, ar radote kanalą, per kurį girdėtumėte vertimą? Taigi labai šiltai jūs sveikinu atvykus į Europos parlamentą ir linkiu jums sėkmės jūsų darbe. Aš manau, kad Per daug turistų ir mėgėjų dirba ES politikos rytise įvairiose, todėl aš žiaugiuosi, kad čia yra tikras specialistas, kuris yra dirbęs Bombardier bendrovėje ir supranta šį beitą apie traukinius. Ką pasakytumėte apie transatlantinę sutartį ir Bombardier e, produktų eksportą į Junktinės Rusijas? Na, malonu girdėti tuos jūsų išvardytus tris prioritetus, kuriems aš taip pat pritariu ir mes Europos parlamente ketiname vadovaujant ponui Krameriui užbaigti mūsų darbą ties techninių ramščių iki vasaros. Taigi, jums su norai, atrodo, tame frontas galės įsi, bus įgyvendyti. Dabar keletas klausimų dėl RTMS. Jeigu viskas e, seksis gerai, 2016 metais turėtume kažką pasiekti. Nors aš pastebėjau, kad nemažai valstybių narių dar atsilieka nuo grafiko, kai kalbame apie techninės specifikacijas ir prašomų pakeitimų tos, to, tose specifikacijose, kuriant jungtis su nacionalinėmis sistemomis. Koks jūsų pirmasis įspūdis e, pirmosiamis jūsų darbo dienomis? Ar čia bus sėkmingas šis darbas? Gal kol kas tiek, pirmininkė. Ismailė Atukpitė. Yes. Ačiū Jums, Bailas Artukas. Labai Ačiū. Pritarėme viską, ką sakė, viskam, ką sakė kolega. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į parlamentą ir esu įsitikinęs, kad dar nekartą susitiksime. Jūs iškelėte nemažai klausimų. Aš manau, kad geležinkelio sektoriuje negalima kurti tokių techninių normų, kurios mm, galėtų apvienyti, sujungti geležinkelius į vieną bendrą sistemą. Buvo parlamente įmamasi tam, tikrus, e, tam tikrų iniciatyvų, buvo ir teisės aktai leidžiami, buvo ketvirtas geležinkelių paketas primtas. Ir dar jūs paminėjote dar vieną dalyką E, pavyzdžiui, mes turime naują koridorių e, tarp valstybių narių ir savaime suprantama, kad mm, čia turime tam tikrų gelžinkelio atkarpų, kurios yra visiems be galo svarbus. svarbios. Jūs kalbėjote ir apie tarpusavio sąveikumą, tai yra labai svarbu, e, tai yra svarbu proce, bendriems projektams ir apskritai Europai. Tačiau kai kuriais klausimais valstybės narės lieka santūrios tiek mano šalyse, tiek mm, atsakingoje ministerijoje. Yra žmonių, kurie mano, kad tai yra tik tais Briuselio išmislas ir kad nacionaliniu mastu niekam ten nereika, nereikalinga. E, turėčiau pastebėti, kad anksčiau vizija buvo kiek kitokia Ir norėčiau jūsų paklausti, ar jūs tą patį pastebite, ar kokia nors linkme geresnė Berlyne pasistumėjo reikalai į priekį, ar e, ir dar dėl ketvirto geležinkelio paketų norėjau pasiklausti. Savai mes suprantame, kad jisai galėtų būti vystomas, tačiau politinių požiūrių yra labai daug prieštaravimų ir labai nemažai žmonių mano, kad tas politinis aspektas svarbus, e, tačiau dėl jo atsiranda labai nemažai e, prieštaravimų, pasipriešinimo. Na, o štai techninė prasme, kai klausimą bandome spręsti, tai technikai sako, kad visų pirma reikia suderinti politinius aspektus, e, bet galų gale buvo priimtas protingas sprendimas, kad jeigu jau kursime e, paketą, tai tas paketas turi apimti ir politinius, ir techninius klausimus. Aš manau, kad tame pakete politinė dalis yra tikrai labai svarbi. Tai akivaizdu, nors kita vertus ta politinė dalis kažkuria prasme tapo našta tiems, kurie norėtų greitai ir efektyviai spręsti techninius klausimus. Jūs sakėte, kad e, tuos techninius dalykus turi spręsti valstybės narės, tačiau kita vertus, vėlgi techninių dalykų nelabai galima skirti nuo politinių, e, o politinių nuo techninių. Tai kaip čia viską tą daryti, padaryti, kaip viską suderinti? E, norėčiau, kad jūs paaiškintumėte. Dėkoju, Robenzilu. Sveiki, pane Dapaldari, mūsų komitete ir sveikinu Jūs e, tapus eros direktoriumi. Aš kalbėsiu angliškai, nes Jūsų gimtąją kalbą nelabai galiu. Trumpai noriu paminėti keletą klausimų. Jūs atvykstate labai sveitingų laikų erai ir mes čia parlamente, taip pat taryba norėtume užbaigti techninį ramstį, taigi aš neuždavinėsiu politinių klausimų, nes tik politiniai klausimai, tai geriau kalb... tai apkalbėti tarp <clears throat> parlamento ir tarybos, tačiau mums e, rūpi naujų darbuotojų prieimimas eroje. Ar jūs esate jau parengę principus, kiek jums žmonių reikės, ir tai ar žinote, kur tuos žmonės rasti. Antras klausimas, kurį norėčiau užduoti, santykiai su NSA po techninio ramščio patvirtinimo, nes akivaizdu, kad jums reikės daug starčių pasirašyti su NSA, prasidės narėse. Ir e, turbūt bus daug kontaktų, daug diskusijų dėl žmonių perkelimo iš NSA į erą. Taigi, kokia būtų jūsų pozicija, kaip valdyti šios klausimus? Ir trečias dalykas, aš esu iš Latvijos, ne dėl to, kad Latvija pirmininkauja, bet aš e, šiaip visada kalbu apie izoliuotus tinklus. Lankantis Valencijeną, e, e, turbūt mažiau negu prieš metus, kai domėjomės techninių ramščių ir paprašėme parodyti, domėjomės klausimu apie riedmenis jūsų E, duomenų bazėse, jūs neturite duomenų apie Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Suomijos riedmenis. Tai kokia jūsų nuomenė šiuo klausimu? Nes eratų išduototi leidimus, e, techninius klausimų sprendimai. Kokia, kokia jūsų būt, nuomonė būtų, koks geriausias būtų sprendimas? Na. Herr Doppelbauer, herzlich willkommen auch von Seiten der Liberalen hier im äh, Verkehrsausschuss. Sveiki nuo liberalų taip pat norėtumėm jūs pasveikinti, kadangi jau daug kas buvo pasakyta, tai aš pabandysiu kalbėti trumpai, nes dar daug kas nori pasisakyti. Jūs kalbėjote apie vieningą erdvę Europoje. E, mes visi to norime, norime, kad viskas būtų kaip galima efektyviau sutvarkyta, e, tačiau noriu Jums užduoti vieną konkretų klausimą. Jūs sakėte, kad e, dirbate labai glaudžiai bendradarbiaudami su vietinė valdžia. Tačiau žinome, kad geležinkelių srityje nebūtinai viskas vyksta labai sklandžiai. E, kaip manote, iš kur kyla tie pagrindiniai sunkumai ir kaip galvojate, kaip galima pasitelkti diplomatiją, kad tuos sunkumus nugalėtume? Jūs ta, taip pat kalbėjote apie vieningą prieigą, kuri būtų supaprastinta. Ir jūs kalbėjote apie E, prie, prieinama RTMS. Tačiau tai kainuoja pinigų. Kaip Jūs manote, kaip galima visą tai sukurti, kaip, e, kaip antai vat, mm, Vokietijoje, Bavarijoje, pavyzdžiui, e, dėl mm, tam tikrų žemių sujungimo irgi kyla problemas, tai kaip galvojate, kaip su jomis tvarkytis. Doppelbauer. Pone Kilionen, ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Doppelbaueriui už jo prisistatymą. Noriu palinkėti sėkmės jūsų naujame darbe. Pirmiausia, norėčiau užduoti sunkiausius klausimus. Kokia yra Europos geležinkelių agentūros finansavimo situacija? Ar turite pakankamai pinigų, kad galėtumėte dirbti e, savo darbą, galėtumėte gyveninti tas nu, svarbės saugumo priemonės? Kokie būtų konkretus lūkesčiai dėl ketvirtojo geležinkelių paketo, ypač e, saugos prasme? Toliau Petras Ungranas. Tack. Eh, välkommen hit, herr Oppelmeier. Jag är också lite orolig för det här med el. Sveiki, norėčiau pasveikinti poną Dotelbauerį. Žinoma, aš išklausiau, kas buvo pasakyta, aš dalyvauju Europos kritikų judėjime ir nemanau, kad ES e, gali tik vieną vienintelį kelią numatyti. Ir manau, kad e, kalbant e, apie geležinkelį tikrai negalima galvoti, kad tik tais vienas kelias įmanomas ir nieko daugiau. Nes, pavyzdžiui, nacionaliniu e, mastu irgi yra įvairių aspektų. Pavyzdžiui, aš iš Švedijos ir žinome, kad geležinkelių sistema, pavyzdžiui, mes tą matome, kad e, niekada e, Švedijoje neveikia taip blogai, kaip iki stojimo. Žinoma, yra ir kitų problemų, kurias galime iškelti, pavyzdžiui, aprūpinimas elektros energija žiemos metu. E, kada traukiniams sunkiau važiuoti ir tada iš tikrųjų geležinkelių sistema iš vis nutrūksta pasitikėjimas. Tada reikėtų jau pasitelkti mašinas arba lėktuvus, kad būtų galima keliauti. Tai kaip Jūs manote, kaip galima e, viską sutvarkyti taip, kad geriau funkcionuotų, nes pavyzdžiui, e, kaip, kaip iš tos situacijos tokios susikloščiusios išeiti? E, Mes turime tą geležinkelių paketą, turime e, visą eilę klausimų dėl vietinio transporto. Vietinis transportas šiame pakete lieka nuskriaustas, e, nes viskas yra metama į didelės, didelius maršrutus, didelės linijas. Bent jau mano šalyje, kalbant apie geležinkelį, tai matosi tokios problemos. O pavyzdžiui, kalbant apie sunkvežimius sunkvežimiai iš užsienio veža prekes. Bet čia irgi reikėtų pasižiūrėti, kas brangiau, kas pigiau, juk tikrai geležinkeliais, pavyzdžiui, e, vežant išeina e, pigiau iš Švedijos pietų į šiaurę pervežti e, geležinkeliais yra turbūt pigiau negu sunkvežimiais. Kaip manote, ką galima būtų padaryti, kad geležinkelių sektorius taptų konkurencingesniu? Dėkoju Dominik Rike iš pradžių, o po to ponas Bilbao Vandalin ir kiti. Ir ponė Šmit. O dabar baigiu sąrašą pasisakančiųjų. Du, dvi minutės kiekvienam prelegentui. Ponas Rikė. Ačiū pirmininkė ponė Denisbauer norėčiau, pono Denisbauer norėčiau pasveikinti, su juo jaučiu ypatingą artumo jausmą ir turiu užduoti du bendrus klausimus, bei tris kitus konkrečius klausimus susijusius su agentūra. Žinoma, nenorėčiau kartotis, e, kurie, e, dėl tų klausimų, kurie buvo užduoti apie ketvirtą geležinkelių paketą. Taigi du klausimai dėl agentūros funkcionavimo, dėl jūsų naujos situacijos ir jūsų patirties. Kaip manote, kokie santykiai bus užmėgsti su jūsų e, su analogiškomis organizacijomis e, kitose šalyse - Kinijoje, Indijoje, JAV. Antras klausimas. Ar manote, kad yra galimybių gerinti ekonominės galimybės geležinkelyje, kad atsipirktų investicijos? Tre, trys kiti konkretūs klausimai dėl agentūros. Pirmas klausimas. Ar jūs manote, kad yra koks nors iškraipimas, o gal jo nėra? Tarp to, ką jūs numatėte ir tarp to, kas realiai galima padaryti. Ar nemanote, kad jūsų prašoma įsemti jūrą puodeliu? Ir dabar dėl tos agentūros, kaip Jūs manote, kiek ten tų delegacijų reikėtų įstraukti? Daug ar mažai? Kokia dinamika turi būti? Ir paskui kitas klausimas. Ar manote, kad agentūroje turi būti viena valdyba ar kelios? Christine Revon. Monsieur le directeur. Kristina Revo. Ponas generalinis direktoriau, ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Tikime, kad galime vesti reguliariai tą dialogą visos kadencijos metu. Taip pat norėčiau palinkėti Jums geriausios sėkmės 2015, kurie Jūsų mm, jums tikrai turės būti sunkus. Dabar jau ketvirtas e, geležinkelio paketas e, įsibėgėja ir jis tikrai turės tapti tikru e, geležinkelio erdvės gero veikimo garantų. Kalbant apie geležinkelio įmonių, įmonės ir apie riedmenis, tai yra labai svarbu Europai trumpai e, vyksta darybos tarp parlamento tarybos ir komisijos ir dar labai daug klausimų nėra išsiaiškinta. Būtent tą linkmę ir norėčiau nukreipti savo klausimus. Pirma, kaip e, pervesti e, nacionalinę kompetenciją į e, geležinkelių sritį, e, kiek trūkstas perėjimas, e, kiek atsakinga e, E, agentūra ir kokias e, priemonės gali pasitelkti agentūra, kad galėtų savo kompetencijas užtikrinti. Toliau, e, kaip tą pereimą įvykdyti kaip galima sklandžiau, greičiau ir saugiau. Kaip bendradarbiausite su saugumo organizacijomis, kad Europos geležinkelio erdvė būtų kaip galima saugesnė ir kaip jūs galvojate, per, pervesti e, įvairias kompetencijas, kurios dar nebuvo agentūros kompetencijoje, į tą kompetenciją. Kitaip tariant, turiu galvoje sertifikavimą, e, kiek ta agentūra sertifikavimu turi užsiimti pati, kiek dalinti šią kompetenciją su e, valstybėmis narėmis. Ačiū, Peter Vandanin. Hartelijk welkom, eh, meneer Dobbelbouwer, in onze commissie. Pone Dotor Bauerį, sveikinu Jūs atvykusi pas mus. Mūsų frakcija e, apskritai dažnai kritikuoja agentūras. Mes norime e, būti tikri, kad agentūra gali sukurti papildomos vertės. E, tokia yra mūsų pozicija dėl agentūrų gana atsargiai į jas žiūrime. Dėl techninių geležinkelių specifikacijų Niderlanduose ir Belgijoje prieš pusę metų iškilo didelė problema dėl sera e, greituminio traukinio, e, kuris buvo pristatytas iš Italijos ir pasirodė, kad yra daugybė problemų, daugybė trūkumų E, Niderlandai gražino tuos traukinius ir paskui vyko tam tikri ginčiai ištisus mėnesius. Ir kur jūsų agentūra turėtų pasisakyti tokiame kontekste? Matome, kad kartais labai prastos techninės būklės traukiniai yra pardavinėjami. E, toks buvo mano pirmas klausimas. Antrasis dėl pačios agentūros. Aš įsivaizduoju, kad jūsų darbuotojai dirba įvairiose srityse. E, gal galite paaiškinti, kodėl jums reikia įvairių e, darbo vietų? Kodėl negalite, pavyzdžiui, vienoje vietoje dirbti? Pone Bilbao. Labai ačiū Jums už jūsų paaiškinimus. Du labai konkretūs dalykai. Vienas iš argumentų, kuriuos pasitelkia parlamentas e, dėl kompetencijų apribojimų yra susijęs su ištekliais personalo ir finansiniais, kurių reikėtų didesnių tam, kad būtų galima atlikti visus e, sertifikavimus. Mes žinome, kad jūsų agentūra yra prižiūrima parlamento, veikiama, veikia jinai gana e, pelningai ir e, galbūt neblogai iš tikrųjų tvarkomasi su ištekliais. E, viena iš tų priežasčių, priežasčių galėtų būti rinkliavos. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie mm, tam tikrą klausimą. Galbūt, kaip ir aviacijos agentūra, jūs mm, ma, pigiau atseitumėte mokesčių mokėtojams, jeigu jūs turėtumėte daugiau galių Parlamentas yra patvirtinęs ketverių metų lai, perinamai laikotarpį ir manote, kad pakanka to jūsų agentūrai, kad jūs galėtumėte pasirenkti e, naudotis įgaliojimais jums numatytais. Ir ką manote apie vieną Europos registrą? Galiu pasakyti jums, kad labai e, stipriai gyniau tokį vieną registrą, nes tai būtų skaidrumo garantas Europoje. Bet norėčiau jūsų nuomonę išgirsti apie tai. Ir galiausiai, ar žinote, kiek e, atskirose nacionalinėse agentūrose dirba žmonių, kiekvienai atskirai? Kartais tai gali būti naudinga, pavyzdžiui, jeigu jums reikės išduoti saugumo sertifikatus. Pone Anderson, ačiū. Norėčiau Jums padėkoti mm, už jūsų darbus, už jūsų siekius koordinuoti veiklą. E, bet e, noriu paklausti jūsų apie saugą, saugumą, atskaitomybę ir slaptumą dėl saugumo. Jūs turite įgaliojimus parengti bendrą požiūrį Bet, pavyzdžiui, Junktinė karalystė turi tam tikrų nuogaistavimų, nes jeigu jūs e, būtumėte atsakingi už saugumą, jeigu tos e, galios būtų perdotos jums, tai e, tuomet jos būtų mums primestos. Kitas dalykas - teisė informacija saugumo klausimais ir statistika. Ar nėra taip, kad uh, neįtraukiama į statistiką duomenys apie e, mirtinus atvejus e, susijusius su riedmenų naudojimu. Taip pat norėjau paklausti jūsų apie e, Lamanšo liniją ir kaip manote ateityje dėl valdymo viskas bus kaip bus e, galima įspręsti struktūrinius klausimus dėl infrastruktūros valdymo ir panašiai. E, ponas Bach. Äh, Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs atvykusi į parlamentą. Dėkoju Jūs už paaiškinimus. Man labai, mane labai sudomino klausimai dėl susijęs su saugumu. Uh, Jūs sakėte, kad saugumą klausimus aptarinėsite su visais prelegentais ir ypatingą dėmesį skirsite prevencijai. Tai yra man labai svarbus klausimas. Dėl antros pastabos norėčiau dar pasitikslinti. Tai mane galbūt nekonkrečiai liečia, bet liečia kon, e, politinį kontekstą. Jei geriau pažiūrėsime, pamatysime, kad tas politinis kontekstas ne visada yra labai palankus agentūra nėra e, visada palankiai vertinama, ji dažnai vertinama kaip po struktūra, kuri visiems ir visur kaišioja pagalnius į ratus. Tai nėra pastaba konkrečiai nukreipta į jūs, bet daugiau į agentūrą. Kaip jūs galvojate, kaip pataisysite agentūros įvaizdį? E, kai, kad e, būtų iš, užtikrinta didesnė dinamika ir geresnis, geresnis įvaizdis ir geresnis žmonių samdymas agentūroje ir panašiai. Ponas Piper, ačiū. Valstybės narės iš dalies susitaiko su jums tenkančiomis kompetencijomis, kai kada daugiau, kai kada mažiau. Ar pagalvojote, kokias funkcijas saugumo ar techninės sutelksite pas save, kokias kitur, ką ekonominė prasme tai Europai gali duoti. Ir e, galbūt galima būtų kažką priešingo numatyti, negu yra numatyta. Dėl ataskaitos. Kiekvienais metais ataskaitoje yra minima e, dviejų būstinių e, vieta. E, E, aš irgi norėčiau paklausti, kodėlgi numatomas tos dvi būstinės. Ar galima sakyti, kad e, jeigu būtų sutelkta viskas vienoje vietoje, tai ir efektyvumas būtų didesnis pasiektas? Pana Šmit, pana Šmit, dėkoju. E, aš kaip Austrija ypatingai galiu pritarti visiems, ką sakė prelegentai. Ypatingai norėčiau pasisakyti dėl tų dviejų būstinių. Juk parlamente irgi daug šnekama yra apie tas dvi būstinės ir čia konkrečiai kalbant apie jūsų tas dvi būstinės, ar numatote kokiu nors konkrečių veiksmų imtis. E, audito rūmai irgi dažnai tą klausimą kelia. Audito rūmai kelia dar ir tokį klausimą, kad kai priimami nauji žmonės, nelabai suprantamais kriterijais yra vadovaujamasi ir neaišku, kas ir kokie, e, kokiu pagrindu yra priimamas į darbą. Pirmininkas, ačiū. Dabar aš paskutinis pasisakau dėl tos būstinės. Kad ir parlamentas, parlamentas irgi turi dvi būstinės. Mm, e, ir Vokietijoje taip pat e, dalis administracijos yra Berlyne, dalis Bonoje. E, tai jeigu ten yra įmanomos dvi būstinės turėti, tai ir parlamentui taip pat įmanoma, kodėlgi ne. Kita vertus, kalbant apie e, prekių pažiūrą, čia e, pervežimą reikalingas europinis požiūris, nes antraip tikrai bus viskas pasmerkta žlugimui. E, buvo daug šnekama apie tai, kad e, pinigus reikia naudoti ne įrangos pirkimui, o infrastruktūrai vystyti. Manau, kad jeigu riedmenims skirtume mažiau infrastruktūrai daugiau, turėtų būti irgi viskas geriau. Kaip jūs ketinate visą tai daryti? Dėl RTMS jūs kalbėjote. Prieš keletą metų aš rašiau pranešimą šią temą, tačiau norėčiau pasakyti, kad ties šią temą vien tik tai susitelkti neturėtume kadangi signalizacijos sistemos yra skirtingos. Yra taip, kaip yra. Mes turime 10 tūkstančių kilometrų RTMS kelių, tačiau mm, tikrai to nepakanka. Kaip manote, kas dėl to kaltas ir kaip manote, ką daryti, e, kad ta problema būtų išspręsta. Ji sprendžiama jau dešimt metų, tačiau poslinkių jokių nesimato. Vokietijoje dėl RTMS buvo, band, su RTMS buvo bandoma elgtis kiek kitaip. Dabar norėčiau išgirsti, koks yra konkrečiai jūsų požiūris. Mes visi kovojame už tai, kad būtų sukurta bendra europinė geležinkelio erdvė, visos europinės. E, kai kurios europinės kompanijos turi daugiau um, galimybių negu kitos, kaip jūs manote, ką reikėtų daryti šią temą. Buvo, kaip matote, užduota labai daug protingų klausimų, dabar jūs duokite protingus atsakymus į juos. Gerbėjai parlamento nariai, labai ačiū už jūsų sudėtingus klausimus, turiu keturis puslapius pastabų, tačiau kai kurie klausimai buvo tarpusavėje susiję. Na ir pradėdamas nuo pono Kramerio, e, sujungdamas pono Kramerio ir pono Van Kampo klausimus, norėčiau grįžti prie RTMS, pirmiausia, prie visų klausimų dėl planavimo. Aš jau pradėjau e, aktyves diskusijas, praėjusią savaitę susitikau su Europos RTMS koordinatoriumi Karilu Vinku kitas susitikimus vyks su komisijos didžiai MOVE, toliau su pramonės komitetu susitiksiu, kad susiformuočiau savo nuomonę. Aš manau, kad agentūra dabar gali prisidėti prie to, kad e, ji paskelbs specifikaciją. Tai yra e, antrą leidimą specifikacijos e, o detalios specifikacijos bus pateiktos šių metų viduryje. Karalui Vinkui pasiūliau, kad mes galėtume parengti bendrą įgyvendinimo RTMS planą, nes yra tam tikrų veiksmų, kuriuos vykdo mano agentūra, yra tai, ką daro komisija, yra veiksmų, kuriuos vykdo, kurių reikia iš tiekimo pramonės pusės, mums reikia bendro situacijos vaizdo, kad galėtume e, skurti tokią situaciją, kurią būtų galima lengviau kontroliuoti. Aš asmeniškai manau, kad paskelbus šią naują iniciatyvą, bendradarbiavimo iniciatyvą, galime pasiekti tokios situacijos, kuomet įvykdysime bendros Europos specifikacijos tikslą. Neturėsime 20 skirtingų, o vieną bendrą specifikaciją, vieną įgyvendinimo planą, tai specifikacijai ir tuomet galėtume taikyti masto ekonomiką, kurią jūs minėjote. E, mes turime ne tik, kad neturėsime mažai lokomotyvų, kadangi yra daug įvairių versijų. Ir, aišku, šiam sektoriui e, blogui, nes reikia dirbti su skirtingomis sistemomis lygiai grečiai ir dėl to rezultatai kartais prastos kokybės unifikuodami ir suderindami standartus mes galėtume sukurti geresnę kontroliuojamą situaciją. Dabar perėsiu konkrečiai prie klausimo apie Vokietiją. Taip. Vokietijos pusė pozityviai bendradarbiauja iš tikrųjų ir aš manau, kad tai yra labai naudinga. Ir šioje diskusijoje mes neturėtume pamiršti, ką minėjo pane Meisner, kad Vokietija Vokietija supa valstybės narės, kurios visos naudoja RTMS, vokiškus e, e, lokomotyvus, kurie naudojami Belgijoje, Austrijoje, Niderlanduose, bet ne Vokietijoje. Aš manau, kad e, čia situacija gerės. Toliau grįžtant prie pono Ertogo klausimo dėl ketvirtojo geležinkelių paketo. Ar aš teikčiau pirmenybę politinio ramščio atskirimui nuo techninio ramščio? Aš nesu neutralus šią prasme visiškai, nes, kaip žinote, techninis e, ramstis, trys įstatymai, kurie yra techninės ramstie, yra visiškai susijęs mano agentūros darbu. Todėl aš esu už tai, kad agentūra teisinio pagrindo darbą atliktų kaip galima greičiau. Yra e, gerų argumentų išlaikyti visus teisės aktus kartu. Pirmiausia, aš, manu, aš manau, kad yra ryšys tarp techninio ir politinio ramščio, tačiau aš nemanau, kad šis ryšys būtų toksai stiprus, kad mes turėtume būtinai išlaikyti tos teisės aktus kartu. Taigi trumpai mano atsakymas būtų taip. Toliau buvo užduotas klausimas apie agentūros darbuotojus ir įdarbinimą. Žinoma, pagal dabartinę teisinę situaciją e, geležinkelio agentūra turi mažinti darbuotojų skaičių. Ir mes gyvendinsime 5 procentų mažinimo tikslą 15 metais. Tačiau e, atsirandant naujoms užduotims iš ketvirtojo geležinkelių paketo mes turėsime didinti darbuotojų skaičių ir jau rengiame darbuotojų planus. Yra vienas aspektas, kurį turime turėti galvoje. Ir tai padės atsakyti į klausimą, kuris užduotas ne vieną kartą, kaip ar norėtų bendradauti su nacionalinėmis saugumo agentūromis ir ar mes norime sukurti super biurą Europoje, Valencienę. Mano nuomonė, turime dirbti kaip institucijų tinklas, o nacionalinės e, organizacijos turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį šiame tinkle. Taip pat aš manau, kad negalime visos kompetencijos sutelkti Europos geležinkelio agentūroje, eroje. Taip pat turime numatyti, kad nacionalinės saugumo institucijos prisimtų tam tikras užduotis R vardu. Ir man svarbus yra vienas aspektas. Europos geležinkelio agentūra turi būti šio žaidimo teisėjas. Negali kilti situacija, kuomet dvi nacionalinės saugumo agentūros nesutarė ir negalima padaryti jokios išvados. Turi būti aiški taisyklė, kad galų gale sprendimą priimtų Europos geležinkelio agentūra. Tačiau dėl atsakomybės ir čia aš labai atidžiai analizuočiau Tiehaza organizacijos principų pagrindas. Ji taip pat bendradavauja su nacionalinėmis institucijomis. Dėl darbuotojų. Tai kai kurie parlamento nariai minėjo kaip nerima kelintą dalyką, kad ERA pasiims darbuotojus iš nacionalinio agentūro. Taip, aš iš tikrųjų planuoju panaudoti tam tikrą e, darbuotojų rotaciją, tai yra pasiskolinti nacionalinių institucijų personalą, kurie kurį laiką dirbtų Europos geležinkelio agentūroje, tuo pat metu geležinkelio agentūros e, darbuotojai kažkiek laiko praleistų nacionalinės saugumo saugos institucijose. Tai padėtų išspręsti įgūdžių problemą ir taip pat taip vadinamas bendradavimo emocinės problemas. Kai vienas kitą pažįsti, dirbant kartu, tai bendradarbiauti būna lengviau. Taip pat iš šios pusės buvo užduotas konkretus klausimas. Žinote, kad ketvirtasis geležinkelių paketas numato, kad pasirašytume konkrečius bendradarbiavimo sustarimus tarp eros ir nacionalinių agentūrų. Aš ketinu išbandyti šį principą. Nepradėsiu nuo komplikuotų didelių sustarimų iš karto. Pavyzdžiui, su forum su rusų EPSF atstovu puikiai padiskutavome ir sutarėme, kad toks bendravimas galėtų prasidėti ir galbūt galėtume pasimokyti iš pirmųjų pavyzdžių. Pane Maisner klausė apie nedaug kainuojančią RTMS. Tai galima pasiekti supaprastindami viską, tai yra, kad nereikėtų išlaikyti įvairių versijų skirtingoms šalims, Tai yra normali patirtis, kai turi didesnę apimtį, gali viskas kainuoti pigiau. Dar kitas įnašas būtų iš kitos pusės mano patirtis darbe pramonės srityje. Rodo, kad mes turėjome vieną e, įrangos elementą autorizuoti 12 skirtingų šalių. Tam pačiam prietaisui išduoti leidimą įvairiose šalise neprideda vertės, o tik tai išlaidų ir laiko kainuoja. Jeigu galėtume parengti vieną bendrą procesą, viskas būtų ne, pigiau ir veiksmingiau. Buvo užduotas klausimas apie Europos geležinkelio agentūros pridėtinę vertę. Manau, kad tas pavyzdys, kai galima pakeisti daug leidimų išdavimų vienu procesu jau yra pateisinamas agentūrai ir aš manau, kad čia Europos geležinkelių agentūra ir atneša papildomos vertės. Taip pat turiu paminėti dvi geležinkelio agentūros pusės. Pirmiausia, aš pats kėliau šį klausimą atėjęs dirbti į agentūrą. Tačiau man taip pat buvo pasakyta, kad kaip vykdomasis direktorius aš šiandien turiu jokio galių, nes tai yra valstybių narių sprendimas. Taigi manau, kad politinis lygmuo turi nuspręsti, ko jie nori, o ir mes vykdysime jų norus. Taip pat turiu paminėti, kad dvi agentūros darbo vietos Tai reiškia, kad viena Valencienė, kur turime biurą, ir Lilija, kur mes dirbame su suinteresuotomis pusėmis, tai yra konferencijų e, pastatas. Ir priežastis yra ta, kad Lilis yra lengviau be to pasiekiamas. Todėl pagal ERA reglamentą e, EROS būstinė yra Lilis ir Valencienas. Aš mielai galvočiau apie geresnės, geresnės alternatyvas, tačiau kol kas mes dirbsime būtent taip. Toliau grįžtant prie ponios Anderson klausimo dėl saugumo ir jungtinės karalystės požiūrio. Na, visų pirma, kaip sakiau anksčiau, mes darysime viską, bendradarbiaujame su suinteresuotomis pusėmis ir aš jau užmėgdžiau labai e, gerus kontaktus su Jungtinės karalystės agentūra. Mes užtikrinsime, kad nebūtų prarasta jokia informacija. E, jeigu jos jums reikia Junktinėje karalystėje, mes aišku dar detaliau apie tai pagalvosime, tačiau žvelgiant iš saugumo kultūros pusės, tai mes artimai e, vertiname Junktinės karalystės patirtį, nes ten pasiekta labai daug pažangos pastaraisiais dešimtmečiais ir norėtume tą pažangą pasinaudoti ir mes. Na, dėl finansinės situacijos aš šiek tiek kalbėjau, kol kas mus saisto senioji teisinė situacija, dėl kurios mes turime išlaikyti, mažinti darbuotojų skaičius, tačiau mes turime renktis ir naujoms užduotims pagal ketvirtąjį geležinkelių paketą ir aš tikiuosi, kad ta finansinė situacija greitai bus pataisyta. Bet to, man atrodo, Švedijos pusės buvo užduotas klausimas apie ketvirtojo geležinkelių paketo pasakmes. Na, pirmiausia, jums nerima kelia labiausiai konkurencija iš krovinių vežimo keliais pusės ir kaip aš minėjau, žaginėme žodėje mūsų tikslas yra geležinkelius, geležinkelius padaryti konkurencingesniais. Turime daryti viską, ką galime, kad geležinkelių transportas būtų konkurencingas ir sunkvežimių atžvilgių. E, sutaupant masto ekonomijos dėka, nes turėtume bendrą besienų Europos geležinkelių erdvę, galėtume taip panaikinti dalį išlaidų leidimų ir sertifikavimo sistemos supaprastinimas taip pat galėtų prisidėti prie didesnio konkurencingumo ir ekonomijos. Taip pat minėjote apie geležinkelių sujungimą. Na, aš nebūtinai matau tai pagal ketvirtąjį paketą, nes mano nuomonė, jeigu geležinkelius sustiprinsime kaip e, transporto modelį, tai mes jį padarysime patrauklesniu ir mažesniems operatoriams, na, pavyzdžiui, užsiimti to transporto verslu. Toliau grįžtant prie klausimą dėl pasaulinės pozicijos. Aš jau užmėgiau kontaktus su FRA, FRA taip pat e, sieksime užmėgti kontaktus ir su Japonija ir apibrėžti agentūros pasaulinę poziciją. Taip pat e, kalbėjau apie mūsų kontaktus su nacionalinėmis agentūromis, tai reikia su jomis dirbti bendradarbiavimo ir pasitikėjimo dvasia. Kompetencijos perdavimas, kaip minėjau anksčiau, darbuotojų rotavimas tarp nacionalinių institucijų ir eros e, būtų toks vienas iš veiksmų. Taip pat aš visiškai suprantu, kad ketvirtasis geležinkelių paketas, kur era būtų vienas e, langelis, kur būtų galima kreiptis dėl sertifikatų ir leidimų, tai e, tam turi agentūra renktis. Manau, kad, matau, kad ponas Krameris jau e, žvelgia į laikrodį, gal galėčiau priartėti prie pabaigos. Kaip komunikuoti tą pozityvų geležinkelio agentūros vaidmenį, kaip šią agentūrą e, parodyti kaip efektyvę. Manau, kad tai yra susijęs su komunikacija, su matomumu ir konkrečių rezultatų pasiekimu. Mes užtikrinsime, kad pasiektume šių konkrečių rezultatų ir kai mes jų, juos pasieksime, mes užtikrinsime, kad visuomenė apie tai sužinotų. Turime būti skaidrus, mes pritarėme visiško skaidrumo principui, panaudosime šiuolaikinės komunikacijos priemonės, turime, turi labai gerą tinklavietę ir ją panaudosime e, nušviesdami agentūros darbą. Ir šiais žodžiais norėčiau baigti, manau, kad bent į 80 procentų klausimų atsakiau. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė Doppelbauerį. E, mes taip pat norime bendradarbiauti su jumis ir tai buvo pirmas žingsnis, aš esu nusiteikęs optimistiškai, manau pasieksime mūsų tikslų. Dabar, prieš baigiant viešąją posėdžio dalį, norėčiau pasveikinti Vokietijos transporto komiteto e, delegacija, jie šiek tiek pavėlavo ir e, negalėjo išklausyti visos diskusijos. Kalbėjome apie Vokietiją, Vokietijos geležinkelius, gaila, jūs to negirdėjote, bet e, pristatysiu Jums tą informaciją vėliau. Mums labai malonu, kad nacionalinių parlamentų atstovai lankosi pas mus, stebi, kaip mes dirbame. Sveikinu Jūs atvykusius. Ir tikrai atsiprašau jūsų ir visų, bet dabar viešoji posėdžio dalis baigėsi. Mes kalbėsime apie trišalės darybas ir tą darysime uždarame posėdėje. Tai reiškia, kad tik Europos parlamento nariai gali e, dalyvauti šioje dalyje. Atsiprašau, bet tokia yra procedūra. Ja,